partijos nuomonė, jūs vis dėlto tinkamai sureagavote ir išsaugote ES įvaizdį, autoritetą tokiais atvejais, kaip kad e, Libijos atveju. Ir, na, ir tikrai džiugu tai, kad lyginant su kitomis didžiosiamis valstybėmis kaip JAV mes teikime tris kartus daugiau pagalbos. Na ir dabar norėčiau paklausti, kaip ketinate koordinuoti savo darbą e, su išorės veiksmų tarnyba. Komisaras Filio šiandieną pristatys e, naują komunikatą skirtą atnaujinti kaiminystės politikai. Uh, Na ir įsivaizduoju, kad e, šiame kominete yra sąsojų ir su jūsų darbu. Mus e, labai nudžiugino tai, jog neseniai komisijos patvirtintame komunikate dėl ES migracijos politikos, kad tame komitete yra daug dėmesio skiriama tą ES atsakomybę, kurią nušvietėte. Taigi turiu štai kokių klausimų. E, yra, dabar vyksta biudžeto patvirtimo procedūra, taigi norėčiau paklausti, kokie jūsų poreikiai, kokių lėšų reikia iš biudžeto, nes neretai poreikiai yra gerokai didesni negu kad jūsų turimos lėšos, turimas jūsų biudžetas. Taigi norėčiau paklausti, kaip jūs įsivaizduojate, kaip mes galėtume jums padėti formuojant biudžetą. Antra, norėčiau paklausti, kaip bendradarbiaujate su kitomis tarptautinėmis institucijomis, konkrečiai su jungtinėmis tautomis, taip pat e, tarptautinė migracijos organizacija ir panašiai. Ar esate patenkinti tuo bendradarbiavimu ir ar manote, kad, e, ir, kad tos lėšos, kurias ES skiria, toms tarptautinėms organizacijoms po jungtinių tautų skaičių yra nemenkos. Taigi norėčiau paklausti, ar esate be, patenkinta bendra tarptautinėmis organizacijomis, o konkrečiai su jungtinių tautų organizacijomis? Dėkuoju kolegai Salfranka, dabar kolega Gualtieri. Dėkuoju. Dėkuoju komisijos nariai Socialdemokratų vardu dėkoju Jums, kad sutikote dalyvauti šiame posėdėje, dėkoju taip pat e, už Jūsų atliekamą darbą ir už įdomų pasisakymą, kuris e, rodo Jūsų įvairius veiklos aspektus, dėkuoju už bendradarbiavimą su parlamentu ir taip pat dėkuoju už jūsų reakciją į mano pranešimą dėl Lisabono sutarties. Aš norėčiau paliesti tokią temą, kurią palėtė ponas Danžan. Tai yra klausimas susijęs su jūsų požiūriu ir su sąsajomis su išorės veiksmų tarnyba. Aš manau, kad dabartinis požiūris, naujas požiūris atspindi naują kontekstą Jūs e, kalbėjot e, apie veiklą, sakydama mes e, ir nelabai aišku, ar, ar komisija veikia čia, ar vis dėlto Libijos kontekste e, e, buvo turima galvoj platesnis kontekstas, nes kai kurie dalykai išeina už komisijos kompetencijos ribų. ES politikos yra įvairios. E, priemonė siekiant įtvirtinti vieningus e, principus ir, ir, ir, ir vieningą Europos projektą apskritai. Aišku, aš pritariu jūsų požiūriui e, apskritai ir e, manau, kad šit, šitie ramšiai ateityje bus sudėti į vieną. Aš norėčiau patikslinti du aspektus. Pirmasis yra susijęs su uh, humanitarnės pagalbos uh, valdymu. Ir, ir tai yra ne uh, išorės veiksmų tarnybos darbo sritis. Taip, tai savai mes suprantama. Iš tikrųjų yra atskiras direktoratas skirtas humanitariniai pagalbai. Ir šitie dalykai absoliučiai aiškus ir akivaizdus. Tačiau uh, Kalbant apie reagavimą į krizę, dažnai čia iškyla įvairūs skirtingi aspektai ir persipina tarpusavyje. Ir tada sunku kartais būna atskirti politinius aspektus, humanitarinius aspektus arba gamtinių nelaimių metu susipina įvairūs aspektai saugumo, E, humanitariniai ir, ir kiti. Ir situacija tampa labai sudėtinga. Tad e, klausimas būtų, kaip reaguojant į krizę komisijos sukurta struktūra ir e, ir išorės veiksmų tarnyboje ta struktūra, kuri, e, kuri dirba krizių valdymo srityje, kaip tos struktūros e, tar, tarpusavyje e, egzistuos. Ar iš tikrųjų reikia turėti dvi struktūras ir turint omeny logistinius ir kitus aspektus, tos struktūros bus komisijoje, atskiros dvi struktūros, ar vis dėlto neapsimokėtų sulėti jas į vieną e, struktūrą, tik tai taikyti skirtingą teisinį pagrindą, atliekant tokius ar kitokius e, veiksmus. Uh, kadangi jeigu teisinis pagrindas yra bendrijos e, pagrindas, tai e, kai kuriais atvejais gali e, reikėti ir tarybos e, sprendimo. Galbūt iš tikrųjų šitame kontekste geriau reikėtų turėti vieną struktūrą, kuri galėtų e, tarnauti įvairioms institucijoms mes e, teoriškai jog e, ir, ir, ir kūrėme tas struktūras, e, galvodami apie visas institucijas ir, ir, ir pasinaudojame tomis struktūromis visų institucijų kontekste. Ko gero tiek. Dėkuoju. Kolega Vaigel. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, pone komisarė, noriu pasveikinti Jūs atvykusią į AFET komitetą ir esu labai dėkingas už tai, kad Jūs taip aktyviai ėmėte savo darbo. Na ir malonu ir tai, kad sprendžiant visas šias krizės Jūs įnešė ir tokia asmeninį indėlį. Taigi, sakyčiau, Jūs kaip komisarė tikrai puikiai patirbėjote. Mano manimu, ši diskusija akivaizdžiai rodo, egzistuoja aiškios sąsijos tarp problemų ir stichinių nelaimių skaičiaus, tai yra tų dalykų, iš kuriuos jūs esate atsakinga ir Europos institucijų augančios kompetencijos. Aš manau, kad čia reikia geresnio koordinavimo. Ir beje, džiugu tai, kad šioje kadencijoje yra keletas labai aktyvių komisarų, kurie stengiasi nuveikti kiek įmanoma daugiau jų kompetencijos rytise. Na ir kai kalba eina apie humanitarinę pagalbą ir ES indėlį šioje srityje, tai tuomet reikia kalbėti ir apie Europos reagavimo į e, stichinių nelaimių reagavimo centrą. Ir galbūt iš tikrųjų reikėtų tinkamos institucijos. Ir manau, kad jeigu mes tokį centrą turėtume, mes galėtume veiksmingiau teikti humanitarnę pagalbą, negu kad likščiau. Yra tam tikrų rodiklių, kurie rodo, jog galime pagristai pasididžiuoti tuo, ką ES nuveikė humanitarnės pagalbos rytyje. Taigi, ponė komisarė, jums turiu klausimą. Norėčiau paklausti, kokia sąveika yra tarp civilinių ir karinių misijų. Šiuo metu Slovenijoje vyksta labai gyvos diskusijas dėl to, ar Slovenija turėtų aktyviau dalyvauti krizių valdymo situacijose ir padėti išsaugoti tų žmonių gyvybės, kurie iš Afrikos bėga į Europą. Tragiška, kad daugelis iš jų pakeliu Europą žūsta. Mes turime uh, E, laivą, kurį galėtume panaudoti civilinės pagalbos misijoms. Ir iš esmės mūsų vyriausybė yra pasirengusi prisidėti prie humanitarinių problemų sprendimo. Taigi tikrai Europa turi net veikti daugiau, ji turi tokių galimybių. Ir trečia yra teisinis institucinis pagrindas, kuris leidžia mums tai padaryti. Jeigu ne, tai tuomet paprašysiu jūsų bendradarbiauti su ko, kitais komisarais, visa komisijos kolegija ir kad tokiu būdu jūs pasirinktumėte uh, bendrą metodą civilinių ir karinių operacijų srityje. Ačiū. La risposta al komisario Georgieva. Pone komisarė Georgieva, papra... Pone komisarė Georgieva, paprašysiu atsakyti. Uh, Dėkoju už šios klausimus. Po, dėl pono Salafrankos pastabų ir klausimų. Tai sakyčiau, jums rūpė dvi klausimų grupės. Pirmiausia, e, veiksmų koordinavimas su išorės veiksmų tarnyba, tai yra šios tarnybos veiksmų koordinavimas ir su kitais komisarais, pavyzdžiui, ir su pane Malstrom, ir su pane Pivalsku. Uh, Taigi mes esame nusiteikę bendradarbiauti. Tai yra, norime nuspręsti, e, kokiuose sritise mes galėtume nuveikti daugiausiai reaguodami į nelaimės ir krizės. Taigi mes pasižiūrėjome į visas komisijos veiklos rytis ir nustatėme, iš 26-25 sritis, kuriuose galima sąveika, galimas bendradarbiavimas. Pavyzdžiui, Almunija, komisaras Almunija, jis atsakingas už konkurencingumą. Ir tai yra vienintelė sritis, jo kompetencijos sritis, kur nesatėme galimybių e, bendradarbiauti, bet yra pavyzdžiui tokių dalykų kaip prevencija, apmokymas ir taip toliau. Galbūt ten galima būtų, bet kaip ten bebūtų, mes atlikome savo namų darbus, dirbame. Na, e, na ir yra svarbesnių ir netokių svarbesnių sričių, nors visos, aišku, yra svarbios. Bet išorės veiksmų sritis vidaus reikalus rytis ir humanitarinė pagalba ir vystimasis. Tai yra būtent tos rytis, kurios yra tampriai susijęs ir tarp jų įmanoma užtikrinti tamprų bendradarbiavimą. Šiose rytise mes nustatėme prioritetus ir nusprendėme, kur bendradarbiautami galime pasiekti konkrečių rezultatų. Aš pripažįstu, kad šie darbai dar neužbaigti, jie tęsiasi, bet jau padaryta tam tikra pažanga. Pavyzdžiui, kartu su komisarė Malstrom mes labai tamprai bendradarbiaujame tiek reaguojant į dabartinę Libijos krizę, tiek ir ieškant būdų, kaip galima būtų tampriau bendradarbiauti. Pavyzdžiui, kaip galima būtų rasti tinkamus atsakus, pažiūrėtumėm, teroristinius išpolius. Taigi jūsų klausimas mus padrasina uh, žengti dar toliau. O kai dėl jungtinių tautų agentūrų, tai taip, 40 mm, procentų mūsų veiklos įgyvendina jungtinių tautų agentūros. E, svarbiausias mūsų partys, partneris yra Okti, taigi mes palaikome šią organizaciją tiek politiniu, tiek ir finansiniu požiūriu. Ir pavyzdžiui, mes e, vykstame į okupuotas Palestinos teritoriją artimuosios rytuose kartu. Ir tai yra bendras signalas. Taip pat ir tarptautinė migracijos organizacija ir NCR. Tai yra ta organizacija, kuri padeda migrantams grįžti namo su jomis tam bendradarbiavimą. Ir jungtinės tautos dar turi nemažai padirbėti tam, kad jos veiksmingiau reaguotų į humanitarnės krizės. Taigi aš manau, kad svarbiausia elgtis konstruktyviai. Mes bendradarbiavime su tomis organizacijomis ir tokiu būdu kompleksiškų krizių akivaizdoje po didžiulių stichinių nelaimių mes galime geriau koordinuoti ir tokiu būdu užtikrinti veiksmės, veiksmingesnį atsaką. Taigi e, mes stengiame e, gerinti gebėjimus, valdymo gebėjimus, išteklių valdymą tam, kad per 24 valandas visą parą galėtume reaguoti krizį. Pavyzdžiui, Libijos atveju jungtinės tautos susiturė su specifinė program, problema. Tai yra problema susijusi uh, re, su atsaku į Irako krizę. Ir pavyzdžiui, čia yra saugos patikrų klausimas. Mes ne Bengazi, bet šiuo atveju mes paraginome mūsų komandą e, koordinuotis su jungtiniu tautų uh, organizacijomis. Bet tai ne tas pats, nes mes negalime kažkaip įtakoti jungtinių tautų, saugumo tarybos, jungtinių tautų organizacijos. Absurdiška, kai tokioje situacijoje nesimato jungtinių tautų. O kai dėl biudžeto, tai mes paraginome, sudarant biudžetą, e, skirti milijardą eurų, nes tai yra minimali suma, kuri leistų objektyviai atlikti mūsų funkcijas. Ši suma sudaryta atsižvelgiant istorinius skaičius. Pavyzdžiui, praeitais metais mes išleidėme pus 1,1 milijardų eurų. Jeigu kasmet išleidžiama tam tikra suma, kodėl uh, aš turiu čia kiekvienas iki naudotis rezervais, o ne paprašyti tos konkrečios sumos. Pavyzdžiui, šiais metais e, mums yra skirta 850 milijonų eurų. Ir galiu patikinti, kad mums ir šiais metais teks pasinaudoti rezervais. Mes esame pasirengę tai padaryti, bet turime labai rimtų argumentų, kurie rodo, jog e, rezervai skirti situacijams yra apginti, apsaugoti tas rezervas išaugo ir nežinome, kas mūsų laukia ateityje. Na, gerai, kad jeigu rezervo nereikia, tai neatsiranda būtinybės, tai juo, tomis lėšomis ir nepasidaudojant. Fiskalinių požiūrį aš esu uh, nusiteikusi labai realistiškai, nes e, kitais metais uh, mes dėl kitų metų mes pateiksime labai pagristą, pasvertą pasiūlymą dėl mūsų biudžeto, bet negalime savo leisti tos prabangos neturėti tų lėšų, kurių mums reikia mūsų darbą atlikti. Dėl pono Gualtieri klausimų ir pastabų. Jūsų iškeltas klausimas, ar nereikėtų kažkokios vienos organizacijos organo, kuri leistų valdyti visas krizės? Geras klausimas. Aš lankiau e, visose valstybėse narėse, taip pat ir kitose didžiosiose valstybėse, pažiūrėjau, JAF, Rusijoje ir pasižiūrėjau, kaip pas juos viskas daroma. Ir atrodo, kad tinkamiausias būdas, metodas turėti vieną organą atsakingą už civilinę apsaugą, tam, kad galima būtų iš karto reaguoti į krizę, o toliau reikalingas kažkoks tai politinis organas atsakingas už atsaką į krizį, krizų valdymą. Pavyzdžiui, matėme prezidento Obamos atveju, jis turi tokią galbūt krizių patalpą tarnybą. Enfima. Ir FIMA. Tai yra federalinė reagavimo į krizės agentūra FIMA. Ir jeigu įvyksta kažkokia stikinė nelaimė, kuri nesusijusi politiniais ar kariniais aspektais, tai tuomet prezidentas Obama gali kreiptis į tą tarnybą. Nes e, yra tam tikri veiksniai ir tikslai, kuo remiasi tokios tarnybos veikla. Ir, ir pažiūrėjau, FIMOS atstovai gali būti pakviesti į kitus susitikimus, kur kalbama ir apie karinius aspektus. Ir jie gali savo nešti savo indėlį. Mes įsivaizduojame kažką panašaus. Narbėje Europa turi išskirtinį bruožą. Mano tarnyba yra atsakinga už reagavimą už krizę tiek ES e, viduje, kaip pavyzdžiui, e, potviniai, gaisrai, na, vėl tie vulkanai e, neberamus, bet jeigu mūsų kažkas paprašo pagalbos iš išorės, mes galime skirti ir tą pagalbą, kad ir Islandijai. Todėl labai sudėtinga uh, viską čia pavesti vien tik tais e, išorės veiksmų tarnybai. Tačiau Rusijoje, JAF ir kitur aš pastebėjau štai ką, kad egzistuoja tam tikros sistemos, struktūros, kurios reaguoja į stichinės nelaimės, į krizės, humanitarinės krizės. Bet yra e, atskir, atskiros tarnybos atsakingos už politinį reagavimą. Ir pavyzdžiui, yra tokių atvejų kaip e, kempinlygė arba kitos nelaimės. Tai jeigu prasideda krizė, tai tarsi nelabai lieka daug veiksmų laisvės ateičiai. Taigi mes šiuo metu komisijoje kalbame apie tai, kaip e, galima būtų viską suvesti vieną vietą komisijoje. Svarbiausia viską tinkamai išanalizuoti ir elgtis racionaliai. Mes, pavyzdžiui, aptarėme visus šios klausimus ir su ponu Šepkovičiumi ir mastome, kaip integruoti tas, tuos atsakus dėl pono Vaglerio. Labai džiaugiuosi dėl to, kad vis daugiau žmonių rūpi, kaip galėtume koordinuoti europinį atsaką. Ir malonu, kad apie tai mąstoma ir Slovenijoje. Na, nu, specifiškai dėl to jūsų siūlymos pasinaudoti jūsų laivu ir tokiu būdu um, padėti žmonėms bandančiams pasiekti Europą, kad šie nežūtų pakeliui. Tai yra tam tikras pagrindas, tai yra Frontex agentūra. Ir valstybių narių prašymų Frontex privalo e, padėti, pavyzdžiui, užtikrinant saugą, o taip pat ir, pavyzdžiui, gelbstint žmonės, jeigu to prireikia. Tai yra būtent tokios operacijos, Frontex operacijos pradedamos, kai valstybė narė susidūrusi su problema paprašo pagalbos. Šiuo atveju tai yra Italija. Ir taip, e, tas e, jūrų laivas galėtų būti integruotas į Frontex operaciją. Na, o mes atsakingi už humanitarinę pagalbą, taip pasinaudojame e, kariniais ištekliais ir pajėgumais, pavyzdžiui, e, pergabenant civilius arba pervežant krovinius, pavyzdžiui, Pakistane buvo pervažiami e, kroviniai arba, pažiūrėjau, kariniai ištekliai buvo panaudojami žmonių evakavimui ar Libijos ar trečių šalių žmonių evakavimui. Taigi, tai yra tam tikra sąsaja tarp karinių ir civilinių operacijų, bet tai nereiškia, kad civilinės operacijos tam įgauna karinį pobūdį. Pavyzdžiui, mes puikiai bendradarbiavame su Europos uh, karinių operacijų vadyba, mes turime atitinkamą protokolą ir, uh, ir pavyzdžiui, krizių situacijoje tos karinės struktūros uh, vadovai gali būti skiriami um, e, civilinio operacijų metu. Ir koordinavimas yra svarbus, nes tokiu būdu užtikrinama geresnė pagalba ir išgelbsime daugiau gyvybečių. Dėkuoju. Dabar kitas klausimų ciklas. Pirmiausiai Kilnilsin iš Žaliųjų frakcijos. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti už e, puikų e, pranešimą, kadangi jūs buvote. Uh, nominuota metų komisijos narė, tai aš taip pat dėl to labai džiaugiuosi. Mano klausimas e, visų pirma yra susijęs su e, civiliniu ir kariniu bendradarbiavimu ES. Mes apgailestaujam, kad mūsų aptariamo kontekste nebuvo e, civilinės misijos. Jūs taip pat sakote, jog buvote Palestinoje ir aplankėte rytų Jeruzalės. E, kvartalą susitikote su tomis šeimomis, kurios e, dažnai e, būna e, išvejamos iš savo gyvenamųjų vietų, buvot susitikę su beduinais, kalbėjo taip pat apie gazos ruožą ir Čia, aišku, kalba sukasi apie politinio pobūdžio problemas, o ne apie, apie gamtinės nelaimės. Ir man įstrigo vienas jūsų pasakytas sakinys - humanitarinė pagalba neturi tapti politiniu instrumentu, priemonė. Kalbant apie gazos blokadą, tai yra neteisėta blokada, dėl kurios kyla katastrofinė humanitarnių požiūrių e, padėtis. Iki tos blokados e, 10 procentų gyventojų priklausė nuo humanitarnės pagalbos, dabar jų skaičius išaugo iki praktiškai 80 procentų. Europos e, Sąjungos e, skiriamos lėšos didelė dalimi yra humanitarinės pagalbos e, lėšos, kurios naudojamos be kitako pabėgėlių stovykloms. Ir jeigu mes norim išspręsti tas e, problemas, mes turim reaguoti politinių lygmenių ir tos problemas neturi tęstis, nes tai yra būtent politinio pobūdžio problemos. E, tuo tarpu jas ES sprendžia humanitarinėmis e, priemonėmis. Ir mes negalim pasitenkinti tik tai e, tuo, kad mes perspėjam Izraelį, kad jisai turi užbaigti tą e, blokadą, man atrodo, mes turime elgtis daug greščiau Izraelio atžvilgių, keldami tos, to, tos neteisėtos blokados klausimą. Kitas nerima keliantis dalykas - Europos Sąjunga praranda pasitikėjimą Europos piliečių e, akise. Būtent turiu galvoje šį klausimą, kurį mes dabar aptarėme, nes politinis paralyžius Europos Sąjungos yra e, vis e, mažiau suprantamas piliečiams ir, ir piliečių priimamas labai blogai. Dabar nauja laivų flotilė rengiama išvykimui į gazos ruožą, 15 e, laivų, tuos e, laivus išnumavo piliečiai, kurie nusiteikia pacifistiškai, tačiau jie to nori parodyti, jog protestuoja prieš gazos ruožo blokadą ir jie siekia, kad situacija e, išsispręstų, užuot visą laik blogėjus. Aš e, norėčiau pasakyti, poniai, aš ten, jog galbūt tai ir ne pats geriausias būdas, tačiau pilietinė visuomenė bando e, nesmurtinėmis priemonėmis reaguoti į tokią visiškai nepatenkinamą padėtį. Aš taip pat pastaraisiais mėnesiais lankiausi gazos ruože ir galiu pasakyti, jog kiekvieną kartą ten nuvykstant situacija vis, vis blogesnė atrodo. Pone Ašton sakė, jog ta, ta flotilė nėra geras sprendimas. E, tarp e, jos dalyvių bus ir Europos e, parlamentarų, ir vietinių, regioninių e, struktūrų e, atstovų. Aš norėčiau paklausti jūsų, ką jūs numatote daryti, kad Europos piliečiai būtų apsaugoti per tą akciją ir kad nekiltų naujų dramų, kurių kilo pirmą kartą, kuomet tokia flotilė plaukė ten. Dėkoju. Panas Galer. Dėkoju. Norėčiau iš karto sureaguoti į kalbėjusios kolegės pasisakymą. Aš nemanau, kad komisarė imsi savo tarnybose jų pagrindų įgyveninti kokius nors politinius veiksmus. Aš norėčiau Jums padėkoti už Jūsų ryštą ir už Jūsų stropumą, kurį Jūs rodote nuo savo kadencijos pradžios. Matosi, kad jūs puikiai žinote, ko jūs siekiate, ko jums reikia. Ir šita toks generalinis direktoratas laimi, kadangi darbuotojai puikiai žino, kur link kreipia juos komisaras. Taigi norėčiau tiesiog išsakyti jums pagiro žodžius. Dabar aš norėčiau paklausti vieno bendro dalyko dėl priemonių, kurias mes turime. Tai yra humanitarnės pagalbos priemonė, ji yra taikoma pakankamai sėkmingai. Taip pat valstybėse yra galimybė teikti vystimosi pagalbą, humanitarinę pagalbą, taip pat e, galima e, teikti pagalbą atstatymo e, darbams Tačiau vis dėlto atrodo, bent jau man, kad komisija negali naudotis tomis priemonėmis labai greitai, e, kai prireikia humanitarnės pagalbos. E, tokie projektai yra gyveninami per vienerius, dviejus metus ir dažnai yra e, remiamasi stabilumo užtikrinimo priemonė. Taigi norėčiau paklausti, kaip yra taikomos atskiros priemonės, ar komisarai kalba apie tai, ar vyksta kokia nors diskusija, ar rengėsi masi tokią diskusiją pradėti. kad būtent, kad tie jūsų minėti veiksmai būtų pradėti įgyveninti tai laiku ir kad būtų pakankamai finansuojami. Apie Libiją jūs kalbėjote, sakydama, kad EUFOR pajėgos yra pasirengusios, tačiau tik tai tokiu atveju, kai reikia užtikrinti prieigą humanitarniai pagalbai. Ir sprendimas dėl to priimamas OČA. Ar OČA priima sprendimą viena konkrečiu atveju gali e, dirbti be politinės įtakos, pavyzdžiui, nesižvelgdama į Kinijos arba Rusijos galimą politinį veto. Taigi, ar tokį sprendimą tik tai očia savarankiškai, ar mes, tai yra jūs, turite taip pat kokią nors įtaką. Jeigu očia sprendimo nepriimtų, pati Ar jūs pritartumėte, kad ji galėtų įgauti tokią kompetenciją ir pati apsispręsti? Dėkuoju kolegai Galer. Dabar kolega Kirilov, bus paskutinis, kuris kalbės. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbiama komisarė, aš džiaugiuosi jūsų įdomių pasisakymų ir stebiuosi, kokių iššūkių jums tenka įveikti. Žinoma, jums reikia būti pasirengus siekiant duoti tinkamą atsaką. Norėčiau paklausti vieno kelių dalykų. Anksčiau kolega kalbėjo apie Libiją. Norėčiau pratesti jo mintį. Aš nenorėčiau kalbėti apie užsienio politikos veiksmų galimybės, tačiau vakaruose, netoli Tripolio kalnuose esantys gyventojai šaukė, prašė pagalbos per pastaruosius du mėnesius ir jos nesulaukė. Žinoma, labai sudėtinga Libijoje užtikrinti kalinių pajėgų bendradarbiavimą. Todėl norėčiau paklausti, ar jūs galvojate apie galimybę E, nuvežti humanitarnę pagalbą oro keliu, tai yra numesti ją į kalnus tiems gyventojams, reik, kuriems jos reikia. Dabar prieš vasarą mes turime pagalvoti iš anksto apie potencialius gaisrus Europos Sąjungoje. Tai mūsų gyventojams labai svarbu, kad parodytume, jog ES yra labai solidari. Ir būtent toks netikrumas arba toks pagėdavimas iškyla kiekvienais metais prieš vasarą, o mums reikia parodyti, kad ES yra vieninga ir gali vieningai veikti. Dažnai atsitinka taip, kad uh, valstybės už ES ribų prašo kitų valstybių pagalbos, pavyzdžiui, Rusijos. Visi žinoma, tie aspektai yra susiję ir su tam tikrais politiniais aspektais. Mrs. Nielsen klausimai pirmiausia. norėčiau atsakyti į svarbiausią klausimą. Ar mes turime kokios nors civilinės saugos doktriną? Taip, mes turime. Ji remiasi trim aspektais, principais. Jungtinės tautos priėmė gairias dėl e, civilinio bendradarbiavimo. Ir, žinoma, mes esame e, pasirašė šitas gairias ir žinoma, pagal jas karinės priemonės yra pačios ekstremalios priemonės, kai nelieka kito sprendimo. Tam yra konkrečių priežasčių. Mes pirmiausia norime išsemti visas galimybės, leidžiančias uh, teikti neutraliu keliu humanitarnę pagalbą. Kadangi humanitarnės pagalbos teikimas yra labai pavojingas, pavojinga profesija. Būtent teikiant humanitarnę pagalbą yra žuvę daug daugiau žmonių negu taikos palaikymo situacijose, e, operacijose. Mes Turime galvoti apie Sudaną ir kitas valstybės, kur atsitiko labai žiaurių dalykų. Ir todėl mes negalime nesilaikyti šitų jungtinių tautų gairių. Taigi mes turime iš, išnaudoti visas civilinės saugos galimybės. Žinoma, humanitarnės pagalbos teikimas turi vadovautis tais gairėse numatytais principais. Anksčiau buvo aiškiai pasakyta, kaip yra laikomasi to paskutinės priemonės, tai yra karinių priemonių panaudojimo principo. Jeigu, žinoma, kiekvienoje skirtingoje situacijoje mes pasimokome. kai aš lankiausi okupuotose Palestinos e, teritorijose Izraelyje, aš visada norėjau ginti labiausiai pažeidžiamus gyventojų sluoksnius. 62 procentai vakarų kranto gyventojų gyventa, gyvena okupacijos e, sąlygoms. Beduinų gentys dažniausiai kenčia dėl to ir aš, žinoma, prašiau, raginau atsižvelgti į mūsų e, prašymą užtikrinti prieigą. Jeruzalėje taip pat yra pakankamai daug šeimų, kurios yra išvytos iš savo gyvenamųjų vietų. Praėjusiu metu birželio mėnesį Izraelis E, atvėrė e, kelius bent jau iš dalies daugiau maisto patenka į gazos ruožą, tačiau vis dėlto ekonominė veikla negali būti plečiama ir toliau mes turime teikti humanitarinę pagalbą, žinoma, jeigu jos teikimas bus uh, uh, įmanomas. Žinoma, imtis politinių sprendimų nėra mano uždavinys. Mano uždavinys teikti humanitarnę pagalbą e, labiausiai kenčiantiems gyventojams. Dažniausia tai yra pagalba maistu arba psichologinė pagalba gazos ruožė. Todėl mm, Visi kiti dalykai yra politinių darybų klausimas. Palestinos lyderių pasisakymus vertindama, aš tikiuosi, manau, kad jie bandys rasti sprendimą, pateikti variantą rugsėjo mėnesį Tačiau kita vertus reikėtų atsižvelgti į konkrečią situaciją arabų valstybėse. E, aš e, lankiausi ir Izraelyje, ir e, lankiausi gazos ruožo gyvenvietėse. Įsitikinau, mačiau, kad vaikai žaidžia bunkeriuose ir tai yra tiesiog netoleruotina situacija. Tiesiog man liūdna, kad daug Palestinos gyventojų e, kenčia dėl šitos situacijos, tačiau vis dėlto reikia ieškoti politinio sprendimo. Kolega Galeris išreiškė e, gerai įvertino mano e, tarnybų darbą Jemene, Sudane, Darfūrė. Humanitarnė pagalba teikia tikrai angažuoti, ryštingai nusiteikę žmonės ir mes, žinome, turime pasidžiaugti jų darbu. Man labai patinka jūsų klausimas kadangi šiuo metu humanitarnė pagalba gali būti siunčiama labai greitai. Per 24 valandas aš galiu, kaip musarė, priimti atitinkamą sprendimą. Tačiau mes dirbame nuo 6 iki 9 mėnesių, o šitos e, priemonės yra taip lietai formuojamos, todėl kartu su komisaru priebalgų, mes norime, kad būtų greitai veikiama ir kad būtų galima imtis priemonių, kad ištikus nelaimiai būtų galima taikyti lankščius instrumentus priemonės. Taigi reikia ne tik tai apsiriboti, tik tai atstatymo e, darbams skirtą finansavimą, bet pavyzdžiui Darfūrė mes maitinome septynis metus gyventojus, kuriems reikėjo maisto. Tačiau mes tiesiog konservavome tą situaciją, mes uh, tiesiog bandėme pratesti jų gyvavimą, tačiau situacija negerėjo. Todėl aš. Kas... Uh, but Uh, Su kolega Zelik aš kalbėjau ir sakiau, kad jisai turėtų tiesiog įsijungti į tą veiklą ir galbūt pagalbotume kartu apie naujas priemonės. Tačiau man yra labai aišku, kad norint e, išgelbėti žmonės, mes turime tiesiog e, užpildyti tas egzistuojančias spragas. Optimistiškiau pabaigsiu pasakydama, kad su komisaru Piebalks mes bandome spręsti konkrečiai. Pavyzdžiui, dramblio kaulo krantui mes e, nu, numatėme 60 milijonų eurų ir paskui 180 milijonų e, tiesiog e, kaip humanitarinė pagalba. Kirilov klausimos. I'm losing my, my, my, my, my the Ocha, the, the, Ocha, the Ocha question I remember, but they were two. Atsimenu klausimą dėl Očia. Ponas Galeris kalbėjo apie Očią. Atsiprašau, šiek tiek susipainiojau. E EUFOR ir OČA. E. Ir šiuo metu humanitarnė pagalba sunkiai patenka į paskirties vietą. Ir todėl OČA e bando dėrėtis dėl galimybių teikti humanitarnę pagalbą. Nežinau, ar sėkmingai pasibaigs darybos. Kol kas ribota prieiga yra užtikrinta, bet reikia ją plėsti. Tačiau jeigu Očia kadencijos metu paprašys pagalbos iš karinių pajėgų, kaip NATO galės užtikrinti tą karinę pagalbą. arba jungtinės tautos turėtų pakeisti rezoliuciją, o tai yra nelabai įtikėtina, ir leistų dalyvauti teikiant karinę pagalbą, humanitarnę pagalbą ir karinėms pajėgoms. Geriausia būtų daryti spaudimą siekiant palengvinti humanitarnės pagalbos teigimą, teikimą. Kolega Kirilov. Mes kol kas nesame nusiteikę prašyti NATO e, karinės pagalbos. Ir ko gero ir e, E, dėl jūsų siūlymo numesti šitą pagalbą iš oro maisto e, paketus. Mes nesame ištikrinti, kad jie, ta maisto pagalba pasieks gyventojus, jį gali patekti į Kadafio e, administracijos rankas. Svarbu sausumoje, teritorijoje pasiekti piliečius. Mes daug nekalbama apie taip, nenorime, kad šitos operacijos taptų nesaugios. Mes turime tam tikrų ribotų galimybių teikti šitą humanitarnę pagalbą, kol kas negalvodami apie steikimą iš oro. Norėčiau padėkoti parlamentui už iniciatyvą E, sukurti atitinkamus pajėgumus kovai su stichiniais gaisrais. Valstybės narės sustiprino savo e, pajėgumus Rusijos e, priešgaisrinių tarnybų pajėgumai yra pakankamai galingi, todėl mes su Rusija galvojame apie bendradarbiavimą. Tačiau galvodami apie vidaus solidarumą mes turėtume ieškoti daugiau galimybių. Mes galbūt turėtume pagalvoti apie Europos solidarumo fondo įsteigimą. Ir jei šitas solidarumas fondas galėtų kainuoti 6,5 procento nuo bendro vidaus produkto ES mastu. Taigi praėjusiais metais Rumuniją ištiko potviniai, po to perėjo į Moldovą. Ir Moldovai mes per 24 valandas suteikėme 24, e, 5 milijonų eurų pagalbą. Tačiau aš to negalėjau padaryti e, galvodama apie Rumuniją. Todėl mes turime parodyti solidarumą tokio pat lygio, kokį mes rodome valstybėms, ne ES narėms. Taigi mes turime pagalvoti apie tokio fondo įsteigimą ir mes neturėtume apsiriboti e, mm, pagalba teikiama ištikus tikinėms nelaimėms už ES e, ribų. Here during our summer and send ours there. Specialiai Taigi su, su Australija mes taip pat galvojame pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą. Kita vertus, mes negalime nuspėti, kur ištiks gamtos nelaimės ir todėl mūsų bendarbiavimas turi būti platesnio globalaus konteksto. La parola al presidente Daja per la conclusione. Merci, monsieur le président. Écoutez, madame la commissaire, d'abord, je tiens à vous remercier. Dangean, Dėkuoju, ponė komisijos narė, už labai e, aiškius atsakymus. Man atrodo, jog e, visi labai aukštai vertina jūsų labai tikslius ir išsamius atsakymus. Jūs priminėte humanitarinius e, veiksmus, pagalbos veiksmus, aišku, tai, tai nepolitiniai ir nepolitizuoti veiksmai, tačiau vis dėlto tam tikrų požiūrių tai yra E, ir, ir politiniai veiksmai, ir juos taip mato mūsų piliečiai, kaip kad sakė panas Salafranka, tokiu metu, kuomet e, politinių požiūrių, ekonominių požiūrių, e, pinigų politikos požiūrių ES sunku rodyti solidarumą. Šiuose srityse ES reaguoja vieningai ir tai taip pat yra geras pavyzdys piliečiams, jog ES gali veikti solidariai ir būti veiksminga. Tad šioje srityje iš tikrųjų jūsų vaidmuo labai svarbus ir jūsų dinamika ir e- energija iš tikrųjų ir yra didelė ir mes manom, jog kai kurie jūsų kolegos politikos ir karinių reikalų srityse taip pat bus tokie pat energingi. Dėkuoju dar kartą Jums už dalyvavimą mūsų posėdėje. Iki pasimatymo. Kolegi, prima di passare al punto. Kolegos, prieš pereidami prie 12 darbo tvarkės punkto, tai yra klausimas dėl FED delegacijos, dėl e, ad hoc delegacijos e, į Albaniją, jai vadovavo Edward Kukan. Tai prieš perinant prie e, šio punkto norėčiau pasveikinti Bosnijos ir Hercegovinos parlamentarų delegaciją, kuri dalyvauja mūsų posėdėje, sveikinu Jūs Europos parlamente. Bendradarbiavimas su Jūsų regiono parlamentais mums yra politinis prioritetas ir Jūsų dalyvavimas e, e, šiame renginyje yra signalas rodantis, jog Jūs siekiate e, integravimas į Europą. Dabar Periname prie delegacijos pirmininko Eduardo Kukano ataskaitos dėl ad hoc delegacijos kelionės į Albaniją, gegužės 6-9 dienomis. Kelionės metu buvo susitikta su municipalitetos atstovais, mums bus e, pristatyta situacija. Žinome, kad e, ten yra tam tikrų politinių įtampų. Pirmininkas e, Barozo ir komisijos narys Fiulė nusprendė atidėti vėlesniam laikui numatytus vizitus ten. Pone Kukan, jūs e, labai meistriškai, diplomatiškai vadovavot šitai misijai ir dabar norėčiau, kad pristatytumėt įvykusią e, šią misiją, pateiktumėt informaciją apie padėtį. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegams iš įvairių politinių frakcijų už tai, kad domėjotės šiais rinkimais ir taip pat noriu padėkoti už jūsų palaikymą misijos metu. Europos parlamentas nusprendė nusiųsti ad hoc delegaciją į Albaniją ir šios misijos tikslas, tikslas yra stebėti e, savivaldybių rinkimus, kurie vyko gegužės 8 dieną. E, Ir kadangi ši delegacija buvo ad hoc, spontaniškai sudaryta, todėl jos narių skaičius buvo e, ribotas ir beje šios delegacijos statusas buvo kitoks negu oficialių ES rinkimų stebėjimų misijų. Šiai delegacijai vadovavau aš ir jie buvo dar trys nariai - Jūta Štainer e, iš Vokietijos, Jorkas Takos iš Graikijos ir Mikolas. Uh, e, Primopolios žalių frakcijos taip pat iš Graikijos delegacijos tikslas buvo susitikti su pagrindiniu politiniu jėgų atstovais, taip pat su pilietinės visuomenės atstovais e, net ir rinkimų dieną. Na ir mes e, rinkimų dieną laikėmės rinkimų apylinkėse. Bet kita vertus, mūsų tikslas nebuvo įvertinti paties rinkimų procesą nes e, be kita, nes, e, pažiūrėjau, ponas Busikas raštu kreipėsi į Albanijos vyriausybę ir parlamentą. Albaniją mes bendravome prieš e, rinkimus su įvairiais e, partneriais, ES delegacijos vadovais, partijų vadovais, o taip pat diplomatinės e, bendruomenės, pilietinės visuomenės ir žiniasklaidos atstovais. Diskusijų metu mes buvome informuoti apie politinę įtampą ir taip pat politinės kampanijos polarizavimą. Socialistų opozicija iškėlė nemažai kaltinimų dėl tariamo poveikio valstybės tarnautojams ir galimo klastojimo. Rinkimo dieną e, mes e, lankėmės 35 rinkiminėse apygardose Tiranoje ir kitose vietose Albanijoje. Na ir remintis mūsų stebėjimais rinkimo apygardose galiu pasakyti, kad pats rinkimų procesas buvo tvarkingas ir vyko taikiai. Taigi delegacijos e, dalyviai e, tuo pasidžiaugia, ypač turint galvoje, kad e, šios šie rinkimai, jų kampanija buvo labai politikuoti politizuoti ir polarizuoti. Ir buvo patirimas spaudimas. Taigi mes stebėjome rinkimus ir keletais atvejais mes matėme, kai balsuoja, balsavo visos šeimos, taip pat e, matėme, kad buvo tam tikros sumaišties dėl rinkiminio pekirdų um, uždarimo laiko, kai kuriais atvejais žmonės turėjo palaukti, kol galėjo balsuoti. E, Be to, e, balsai buvo skaičiuomi centralizuotų būdų ir kai kurios bendruomenės, kurias mes aplankėme, dėl to skundėsi. Kai kuriuose bendruomenėse dėl to atsirado e, vilkinimo, užtrukimo balsuojant, bals, skaičiuojant balsus. Kai kur tas e, skaičiavimas užtruko gan ilgai ir preliminarūs rezultatai buvo paskelbti uh, gegužės 14 dieną. Dešimčia baisų laimėjo socialistų partijos lyderis Edirama. Na, bet bendrai tariant, galima sakyti, kad balsavimą ryko tvarkingai, taikiai ir galėjome konstatuoti, kad kai kurie aspektai buvo pagerinti. Ir pagerinti visi tie uh, aspektai, kuriuos atkreipė dėmesį uh, e, VPO. Uh, Na ir visi Albanijos atstovai, su kuriais teko bendrauti, teigiamai vertino tai, kad atvyko mūsų delegacija ir galiu teikti, kad naudinga, kai rinkimus stebi tarptautinės bendruomenės atstovai. Tai yra svarbus dalykas. Taigi mes įvykdėme savo mandatą, tačiau dėl įvykių po rinkimų Albanijoje aš manau, kad E, nereikėtų čia sustoti, reikėtų nuolatos stebėti situaciją. Na ir po rinkimų stebime, kad situacija ir toliau prastėja Albanijoje. Na, na ir, kaip jau minėjau, rinkinės komisijos preliminarius rezultatai buvo paskelbti gegužės 14 dieną. Na ir gyventojai prašė perskaičiuoti rinkimų rezultatus Tiranoje, taip pat Na ir atrodo, gyventojai balsuodami už merą metė balsamo biletinius ne į tą urną. Ir. Taigi, ten būta tam tikrų konferencijų. O kai dėl galutinio rezultato vėlyvo paskelbimo, tai dėl to e, politinė situacija vis labiau įsitempė. Ir opozicija Tiranoje organizavo keletą protestų akcijų ir iš protestų pasitraukė iš parlamento ir iš savivaldybės na, ambasa, ponas Arvizai JAV, um, ambasadarius ponas Valfart, kiti aukšto rango atstovai pradėjo šešėlinę diplomatiją. Tai, jie, tai reiškia, jog susitiko su abiejų politinių partijų atstovais ir prašė neleisti eskaluoti situacijai. Uh, Mm, kaip jau minėjau, gegužės 14 dieną buvo pranešta apie rinkimų rezultatus, įskaitant rinkimus uh, Tiranoje ir, ir nuo pirmadienio visas partijos turi teisę pateikti skundus. Na, uh, ir galutinį sprendimą priims um, uh, apeliacinis teismas Tiranoje, o taip pat ir rinkiminė komisija, taigi šis procesas dar nesibaigė. Pone pirmininkė, norėčiau dabar pasidalinti asmeninę nuomonę. Na, mes visi žinome, kad e, jau ilgą laiką po tir, Albanijoje tvyro gilus politinis nepasitikėjimas ir susiskaldimas visuomenėje. Ir rinkėjų dalyvavimas rodo, jog žmonėms rūpi jų šalis ir jos ateitis. Taigi, e, šios rinkimai turėjo pademonstruoti Albanijos politinių lyderių brandą, o taip pat jų gebėjimą e, organizuoti tokius rinkimus, kurie atitiktų tarptautinius standartus. Deja, pakartoju, deja, man stari įspūdis, kad E, kad prasta, suprastėjusi padėtis rinkimų metu parodė, jog šalies demokratizacijos procesai dar atsilieka. Ir e, tai susijęs su tuo, kad lyderiai nesugeba dalyvauti politinėme E, dialoge, sustarti dėl demokratinių principų ir prieiti išvadų. Esu labai susirūpinęs dėl to, kad šie rinkimai nepavyks Albanijai išėti iš politinės aklavietės. Žinau, kad skambu pesimistiškai ir būtų, aišku, praščiausia, jeigu tas Albanija ir toliau nesugebėtų išeiti iš tos politinės aklavietės tikiuosi, kad ateities įvykiai parodys, jog klystu, nes linkiu kuo geriausios klotės Albanijos žmonėms. Na ir apeliacinio teismo sprendimas, aišku, kelia tam tikrų klausimų, bet aš manau, čia viską turėtų įvertinti ekspertai ir kompetitingos institucijos. Tačiau, kai kalba eina apie politinį, ir, politinį stabilumą ar nestabilumą šalyje, tai čia viskas yra šalies politinių partijų ir jų lyderių rankose. Taigi šios situacijos akivaizdoje parlamentas gali daryti įtakos tik tais tuomet, jeigu parlamentas kalbės vienu balsu ir derint savo poziciją su komisija ir taryba. Ir aš manau, tai turime daryti galvodami apie šalies ir jo žmonių gerovę, nes aš manau, kad uh, Albanijos žmonės nusipelnė geresnių rezultatų. Due, eh, relatori... Du šešėliniai pranešėjai yra Mikhail Tremopolos ir Huntis. Jie paprašė žodžio ir tokia pat tvarka, kaip sakiau, jie kalbės. Prie jų dar prisidės e, kolega Kasulydis. Pirmiausia, Mikhail Tremopolos, paskui Huntis, Tai buvo rinkimai į vietos savivaldos organus ir aš galėčiau, galėjau situaciją palyginti su ankstesnėmis kelionėmis, kai aš praėjusio dešimtmečio pabaigoje taip pat dalyvau atitinkamuose delegacijose Mūsų delegacijos pirmininkas Kukanas kai ką paminėjo, aš norėčiau pridurti ir pasakyti keletą detalių. Mes visi kartu nuvykome į Tiraną ir į kitus šalies miestus ir lankėmėsi rinkimų apylinkėse. Iš tikrųjų, rinkimus organizuojant reikia dar daug ką nuveikti, siekiant įveikti praeities uh, įdas. Anksčiau tiesiog šeimos gentys turėjo svarų žodį, o dabar reikėtų perėti prie modernios visuomenės sampratos. Taigi čia yra dar daug galimybių pasistumėti į priekį. Aš norėčiau pakalbėti apie tai, ką mes pamatėme nuvykę į rinkimų apylinkės. Pavyzdžiui, mes pastebėjome plakatus, kurie, kuriuose raginamos buvo šeimos nebalsuoti šeimomis. At kitoj ES valstybei tai būtų tiesiog nesuprantamas dalykas, kam reikalingas toks raginimas. Be to, mums buvo pasakyta, kad praeitie dažnai pasitaikydavo, kad šeimos tėvas tiesiog atvykdavo į rinkimus su trim pasais, šeimos narių pasais rankoje ir balsuodavo už visus. Na. Ir tai reiškia, kad pasitaikė ir tokių atvejų, kai buvo tiesiog iš anksto žinoma, kaip kas balsuos, tuo labiau, kad tėvas ir motina šeimoje kartu balsuodavo būdami e, už uždangos arba netgi įsivesdavo ir į tą balsavimo kabiną ir savo vaikus. Taigi iki pat paskutinės sekundės prieš balsavimą buvo galima e, žinoti, kas kaip balsuos. Ir be to dar prieš pasirašant rinkimų biuletenyje dažnai buvo skambinama ir teiraujamasi patarimo. Taip pat buvo fotografuojami ir biuleteniai, o po to grįžus, ko gero, buvo parsinešamas įrodymas, kas už ką balsavo. Taigi, kiekvienas galėjo grįžęs į, į, parodyti, patikinti, kad balsavo būtent už tą ar kitą partiją. Taigi, kiekvienas savo darbo vietoje galėjo pasiteisinti, tiesiog pateikti įrodymus, kad jisai balsavo būtent už tą, kuris, už kurį turėjo balsuoti. Taip pat matėme, kad dažnai buvo pamirkomas pirštas į rašalą būtent e, siekiant, kad tas pats rinkėjas nenueitų į kitą rinkiminę apylinkę ir dar kartą nebalsuotų. Tačiau matėme, kad tokių nepažymėtais e, pirštais rinkėjų buvo kitose apylinkėse labai daug. Tiesiog buvo pamiršta pirštą pažymėti rašalą. Aš taip pat prašiau, kad ir mano rankos pirštas būtų pažymėtas rašalu ir tai buvo mielai padaryta. Taigi, o po penkių sekundžių aš galėjau tiesiog e, seilėmis nutrinti tą rašalą ir tai reiškia galėjau formaliai nueiti į kitą rinkiminę apyrinkę ir ten dar kartą balsuoti, neturėdamas jokių įtarimų, kad jau balsavau kitur. Taip pat pamatėme ir dar kitokių įdomių dalykų šiame regione. Nufotografavome daug ką, kas mums pasirodė įdomu. Pavyzdžiui, pasitikėjimo buvo nedaug, kiekvienas galėjo abejoti rinkimų rezultatais ir apskūsti juos. Ir tokias apeliacijas galėjo pateikti kiekvienas ir kiekvienas galėjo prisijungti prie jų. tai, kad, tai reiškia, kad siekiant rinkimų skaidrumo nepakanka vien taisyklių. Mes čia susidarime su politinės kultūros klausimu. Artimiausių metų mes turime padėti šiai šaliai tiesiog iš tikrųjų įgauti Europos integracinę perspektyvą. Probabilmente eravamo tutti. 93 metais aš taip pat buvau ten nuvykęs, buvome jaunesni, tačiau dalyvavom panašiuose, stebėjom panašius rinkimus. Dabar žodis kolegai Huntis, kuris yra pranešėjas Albanijos klausimo. Gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos, aš norėčiau padėkoti kolegoms Kunka ir Trenopolis ir kitiems kolegoms, kurie mus, mus parlamentarus atstovavo rinkimuose Albanijoje ir buvo tam tikro, tikros užės stebėtojai. Išvados būtų tokios. Sistema yra gera. Vakar mes kalbėjome apie Europos parlamento galimybę siūsti stebėtojų e, delegacijas į kitas valstybės. Šių misijų metu mes bandome įsitikinti, ar objektyviai, optimaliai taikomos rinkimų sistemos. Tačiau problemų atrodo buvo pakankamai mūsų delegacija nuvyko tik tai į tam tikras rinkiminės apygardas ir todėl mūsų vaizdas nėra išsamus. Žinoma, pamatėme įvairiausių vaizdų, situacijų, rodančių, kad buvo padaryta e, objektyvių rinkimų pažeidimų ir įsitikinome, kad reikia daugą keisti. E, siekiant, kad rinkimų rezultatai būtų objektyvūs ir skaidrus. Žinoma, atsakomybė tenka Albanijos politinėms e, jėgoms, pavyzdžiui, rinkimus reikėtų ko gero supaprastinti, e, kadangi rinkimai ko gero visą laiką vyks pagal tą patį principą ir reikėtų numatyti konkrės procedūras, E, iškilus e, abejonėms dėl rinkimų rezultatų reikėtų numatyti vieningą, aiškę procedūrą, kaip apskūsti rezultatus. Europos e, integracijos perspektyva Albanija yra labai svarbi Aš manyčiau, kad reikėtų palūkėti rinkimų rezultatų. Tikėdamas, kad ES ir toliau uh, išsaugos Albanijai perspektyvą integruotis į ES. Tačiau, ko gero, dar teks palūkėti. Mes turime konstatuoti, kad visos politinės partijos turėtų imtis atsakomybės už dabar susidariusią situaciją. Būtina skatinti politinį dialogą, kad būtų e, siekime išeiti iš susidariusios aklavietės. Politinės partijos nesugebėjo išspręsti politinės krizės, ji netgi priešingai dar labiau paštrėjo. Mes taip pat matome ir ekonominės krizės grėsmę Albanijoje dėl politinių prieštarų, dėl to, kad ir kitose valstybėse, kaiminėse valstybėse, Graikijoje ir Italijoje yra didžiulė įtampa dėl ekonominės krizės. Ir visą tai persimeta ir į Albaniją. Todėl reikėtų pasistengti sušvelninti tą įtampą artimiausių metų, bet kokiomis turimomis pagalbos teikimo priemonėmis. Mes turime daryti viską, ką galime Albanijos labui. Grazie, la parola al collega Bostinaru. Grazie, onorevole prezidente. Dear colleagues. Kolega Bostinaru, dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, norėčiau kolegos padėkoti Jums už uh, Mm, parodytą solidarumą ir paramą. Praeitą savaitę gavau raštą iš pirmininko Buzeko, kuriame jis e, pasmerkė net, netinkamą Madam Topalį elgesį ir tokiu būdu jis apgynė parlamentą. Taip pat noriu padėkoti ponui Buzekui už tai, kad savo pareiškime jis nurodė, kad e, e, parlamento prestižas, lyginant su kitais dalykais, yra labai svarbus. Nu, o dabar dėl įvykių ir tendencijų Albo, Albanijoje. Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį į BPO parengtą tarpinę ataskaitą gegužės 18 dieną, kai buvo balsama dėl uh, E, principu rezultatas buvo 3-4, nors nebuvo primtas gal, galtinis rezultatas, ABP e e, atidarė 69 urnas ir suskaičiavo urano, itiranos balsus. Galtinis balsamo rezultatas BPO nebuvo aiškus. Vakart, ponia Ešton, uh, ir komisaras Fulio padarė žinomus pareiškimus ir jie pakartojo panašų dalyką. E, bet tas rinkiminės kompanijos, rinkiminės komisijos sprendimas suskaičiuoti neteisingai mestus balsus iš naujo verčia susirūpinti. Taigi raginame, kad ši procedūra būtų skaidri, atlikta nepriklausomai ir kad ši atitiktų egzistuojantį teisinį pagrindą. Taigi norėčiau visiems priminti, kad praeitą sykį, kai socialistai ragino dar kartą atidaryti urnas, ponas Beryšio nurodė, kad tai neprimtina ir kad konstitucija prieštarauja bet kokiam balsų perskaičimu urnoje. Ir mes sutikome, nes konstitucija yra bet kokios demokratinės valstybės svarbiausias teisės aktas, bet atrodo dabar šis principas pamintas po kojomis. Trečias dalykas. At, vyriausybė Albanijoje nusprendė uh, perskaičiuoti balsus ne visų tiranos rinkiminio apygardų urnų balsus, bet tik tais kai kurių atrinktų. Taigi, nepamirškime, kad tai yra visiškas neprecedentinis atvejas, nes tarkim vienoje rinkiminėje apygardoje buvo nustatyta, kad 200 rinkiminių biuletenių buvo daugiau negu rinkėjų. Kaip tai gali atsitikti? Rinkėjai nusprendė į tą pačią urną mesti ir tuos biuletenius, kurie buvo skirti mero rinkimams. Ir Tiranos miesto savivaldybės tarybai. Ir taip pat mažesnių tarybų rinkimui. Ir jie tuos biuletinius metė į tą pačią urną ir tam nebuvo jokio teisinio pagrindo. Noriu pasidžiaugti labai pagristomis pono Kukano pastabomis. Ir vienintelis dalykas, kurį tai galima daryti, tai yra išvengti dar didesnės krizės. Ir dabar apeliuoju į uh, Albanijos politikus. Albanijoje gali kilti pilietinis karas, todėl svarbu, kad kartu su komisija parlamentas siūstų bendrą signalą ir paragintų Albanijos valdžios institucijas laikytis visų egzistuojančių teisinių nuostatų, bet ir konstitucinių nuostatų Ir jeigu mes para, paremsime tik tais besąlygų vieną pusę, tai, tai gali paskatinti kitą pusę imtis ekstremalių priemonių, imtis smurto ir tai gali sukelti pilietinį karą. Taigi dėkoju už jūsų solidarumą ir labai noriu pasidžiaugti tuo, kad ir prezidentas Busikas kreipėsi mane tiesiogiai. Dėkoju, ponas Kasulydė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, akivaizdu tai, jog Albanijoje didelis polira, poliralizavimas ir yra dvi didelės partijos, kurios yra artimas viena kitai ir kiekviena jų rinkimų rezultatas yra labai panašus, todėl toms partijoms svarbus kiekvienas balsas. Ir aš noriu dabar pakalbėti apie jų pusių atsakomybę. ir gal. E, taigi, kadangi yra svarbi kiekviena smulkmena. Taigi man kyla klausimas, kodėl nebuvo skirtingų spalvų urnos skirtingams rinkimams. Pavyzdžiui, e, te, miestos valybių tarybų rinkimui ir mero rinkimui. Antra, Kaip galėjo būti, kad kompetinga valdžios institucija leido, kad, kad vienas rinkėjas metė daugiau nei vieną rinkiminį biletenį į uh, rinkiminę urną, nes ar tai būtų buvo rinkimai už merą ar, ar už savivaldybės, nes tik atskyrus biletenius ir urnas būtų galima išvengti painiavos. Aš manau, kad mes neturėtume palaikyti vienos ar kitos pusės, neturėtume būti šališkais, nes tik tokiu būdu įpilsime alyvos į ugnį ir tai nepadės nei Albanijos žmonėms, nei pačiai šaliai. Dabar klausimą, kodėl dabar elgiamės iš įsikį vienaip, pavyzdžiui, atveriant ir perskaičiant urnų balsus, o kitais atvejais buvo elgiamasi kitaip, tai čia palikime viską uh, teisinės sistemos prerogatyvai. Pasikliaukime tuo, kad teisinė sistema veikia Albanijoje. Nes čia neklausimas, ką gali nuveikti šios rytėje Europos Sąjunga. Dėkuoju, ponas Stanokas. Aš atidžiai klausiausi jūsų pasisakymų ir norėčiau patvirtinti mūsų frakcijos poziciją, kad parlamentas neturėtų stebėti vietos rinkimų. Žinoma, biuras nusprendė siūsti Kukaną su delegacija į Albaniją, tačiau aš manau, kad tas sprendimas buvo neteisingas. Aš manau, kad vietinius rinkimus turėtų stebėti regionų komitetas arba uh, kitos institucijos, tačiau mes nesame vietos politikų uh, atstovai ir todėl aš nemanau, kad mes turėtume dalyvauti uh, kaip stebėtojai. Uh, Taigi, kaip mes e, vertinsime rezultatus, kaip skatintume e, e, situaciją, įtampą tarp politinių partijų, ar šiuo metu e, e Albanijos įvaizdis pager, pagerėjo, aš manau, kad jokių būdų ne. Taigi aš praėjusią savaitę buvau Makedonijoje ir ten buvo, buvo nuspręsta, kad apskritai į Makedoniją nesiūsime jokios oficialiosios misijos. Taigi ten buvo rinkimai į parlamentą, o šiuo atveju mes dalyvavome rinkimuose į vietos savivaldą. Kumutsakos. Reo Kumutsakos. Aš taip pat buvau šioje delegacijoje, kuri lankėsi Albanijoje 9 gegužės. Mes išvykome būtent tą dieną, kai buvo uždaryti, rink, uždarytos rinkiminės apylinkės. O šiandien mes jau maždaug įsivaizduojame, kokie rezultatai jie beveik galutiniai. 15 dienų prireikė juos suskaičiuoti biuletenius. O tai, gerbimi kolegos, rodo, kokios rinkimų procedūros ir kiek mažai pasistumėta į priekį. Neverta grįžti prie konkrečių niuansų, dalykų, apie juos kalbėjo kolega Kasolydis, nes nesvarbu, kaip mes vertinsime atskiras situacijas, tačiau kalbėdami apie bendrą rinkimų sistemą turėtume pripažinti, kad Albanija dar nesuformavo demokratinių struktūrų. Tačiau jų siekia jau ištisą dešimtmetį, reikėtų nepamiršti. Tačiau turėdami omenyje procedūrų būtinų demokratiniai visuomeniai e, e, kokybę. Turime pripažinti, kad ji toli gražu atsilieka nuo mūsų demokratinių struktūrų kokybės. Mes turime stebėti politinę raidą šioje šalyje toliau susiskaidimas, politinė įtampa jaučiama visur. Kolega Tanok pasakė, kad reikėtų gerai pagalvoti, ar verta lankytis Albanijoje. Tačiau būtent visą tai rodo, kad reikia nuolat stebėti, vykti į Albaniją ir įsitikinti, kokia situacija yra šioje šalyje, tuo labiau, kad Albanija turi ambicijų artintis prie Europos Sąjungos. Pavyzdžiui, į Himaros regioną taip pat verta siūsti, siūsti e, stebėtojus, delegacijas, kadangi praeitie pasitaikė tokių atvejų, kai netgi žmonės žuvo dėl tokios įtampos. Tačiau, žinoma, kai kuriuose rinkimuose apskritai praeitie buvo nuolat kartojama ir primenama, kad įtampa buvo ir išlieka. Žinoma, iškyla pagrindinis klausimas, kodėl tie e, biuleteniai, kurie buvo e, užpildyti vietos lygmenių, savivaldybių lygmenių, kodėl jie turi būti vežami į centrinę būstinę ir ten skaičiuojami, tikrinami ir taip toliau. Turi būti koks nors motyvas, pagrindas, galbūt nėra pakankamo pasitikėjimo arba kompetencijos. La, kolega Kukan, prego. Kolega Kukanas, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tiek savo kelios pastabas iš mano pusės. Dėkoju kolegoms, kurie prisidėjo prie šių trumpų diskusijų. Na ir ne, dėkoju kolegoms, kurie dalyvavo delegacijos vizitė už papildomą suteiktą informaciją. Nes, nes sutinku panu Vasalydį dėl to, kad e, mes, kad neturėtume tapti rinkimų Albanijoje teisėjais, yra labiau kompetitingų institucijų, kurios tai turėtų atlikti. Ir pasikartosiu sakydamas, jog kad, kaip ir sakė ir ponas Kasolydį, būtų negerai, jeigu mes taptume šališki, palaikytume vieną ar kitą pusę, nes tai tik tais pagilintų susipriešinimą e, Albanijoje ir aš manau, mes turime siūsti bendrą signalą iš ES institucijų pusės. E, sutinku, kad vyriausybė gerai pasirengė rinkimams ir pati rinkimų diena man susirūpinimo nekėlė, bet po rinkimų balsų skaičiavimo procedūra, tai kaip buvo vertinamas balsam rezultatas, ar jam buvo pritarta, tai tai verčia susirūpinti ir bijau, kad bus panašus rezultatas kaip 2009 metais birželio mėnesį, kai ryko, vyko rinkimai į parlamentą. Uh, Na, ir dėl paskutinės ataskaitos rezultatų Albanijai nebus suteiktas šalies kandidatės statusas. Ir jeigu ši situacija ir toliau tęsis, krizė tęsis, tai tai turės labai neigiamų pasiekmių tiek pačiai Albanijai, tiek ir jos žmonėms. Tai ir verčia mane labiausiai susirūpinti. O kai dėl Časo Tenoko pastabų. prieš primant sprendimą siūsti ad hoc delegaciją į Albaniją, nebuvo vieningos pozicijos dėl šio klausimo. Vyko diskusijas. Ir lygiai tas pats pasakytina ir apie sprendimą nesiūsti parlamentinės delegacijos į Makedoniją. Taigi galbūt e, apibendrinant e, galima pasakyti, kad geriausia laikytis dabar egzistuojančių taisyklių, darant išimtis atsižvelgiant į politinę situaciją toje šalyje, į kurią turėtų būti siunčiama rinkimų stebėjimo delegacija. E, e, tratta della questione del question time al servizio di azione esterna. Kalbant e, apie klausimus e, išorės e, veiksmų tarnybai. Kolega Kaminskis e, dar neatėjęs, todėl reikėtų palaukti ir turime padaryti dešimties minučių pertrauką. Penso per aver perso l'Albania. Ecco.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 Kaminski, žodis jums prašau. Taigi, klausimų komisijai valanda. Pono Kaminski klausimas vyriausiai galiotiniai. E, jo klausimas liečia Baltarusija, e, atsakymas bus teikiamas nenumatyta įprasnė seka e, ir po šešių savaitę Čia ponas Kaminski paprašė remtis darbo tvarkos taisyklėmis įtraukti šį klausimą į mūsų darbo tvarkę. Suteiksiu žodį ponai Kaminski tam, kad jis pristatytų savo klausimą, o po to atsakys e, išorės veikmų tarnybos atstovas. Prašau, ponė Kaminski. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. E, dzisiaj. E... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jau praėjo 50 e, dienų nuo tada, kai vasario 11 dieną buvo įkalintas ponas Potanovas E, vasario 11 dieną e, Baltarusijos teismas jį nusi, nuteisė 50 dienų kalėjimui dėl dalyvavimo protesto akcijose Minske gruodžio mėnesį. Ir teismas nusprendė, kad jis aktyviai dalyvavo protesto akcijoje, nors e, jis tiesiog atliko savo Um, žurnalistų darbą. Jis yra Lenkijos žurnalistų asociacijos Baltarusijoje narys. Tai patvirtina ir šį asociaciją, kad jis tiesiog atliko savo darbą. Ir dabar atrodo, Baltarusijos valdžios institucijos sieks pratesti jo kalėjimo laiką. Tai rodo ir tai, kad praėjo 50 dienų, tačiau jis dar nepaleistas į laisvę. Tai dėl aš suformalavau klausimą komisijai ir noriu sužinoti, ar vyriausiai galiotinė yra susipažinusi su šiais faktais ir kokiu veiksmu jį ketina imtis. Štai e, tokia pirminė mano klausimo formuluotė. Dėkoju. Dabar ponas Matisas iš išorės veiksmų tarnybos atsakys į šį klausimą. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, išorės tarnybos veik... Išorės veikmų tarnybos vardu noriu pasakyti, kad, kad mes pirmas syka, kai per keletą metų atvykome į klausimų komisiją į valandą į AFETO komitetą ir kol kas dar nesame nusistatę uh, procedūros, kaip mes atsakytume į AFETO komiteto paklausimus mūsų tarnybai, bet tikimės, kad artimiausiu metu bus nustatyta atitinkama tvarka, kaip tai padaryti. Tačiau e, vis dėlto mūsų tarnyba norėtų atsakyti gerbiamą parlamentarą Naro pono Kaminskio klausimą. Dabar dar šiek tiek dėl pačios procedūros. Praeitais metais, birželio mėnesį, parlamentas pakeitė savo darbo tvarkos taisyklės tam, kad parlamentaro nariai galėtų užduoti tiesiogiai klausimus vyriausiai galėtini. Tai yra 117 taisyklė 7 pastraipa. Mes mm, teigiamai vertiname šią procedūrą, kuri remiasi Lisabonos sutartie nustatyta tvarka. Bet mums nelabai aišku, kodėl uh, klausimai, parlamento klausimai raštu ir toliau teikiami tik tais komisijai ir tarybai. Aš pasisakau išorės veiksmų e, tarnybas vardu, tačiau kovo pirmą dieną ponas Kaminskis suformulavo šį klausimą tarybai ir mums kaip išorės veiksmų tarnybai pirmiausia reikėjo klausti tarybai. Į tarybą. Ir tarybai, kurią su klausimu buvo kreiptasi, nurodė, jog visi klausimai formaliai, formaliai suformuluoti tarybai, nors jie tai yra tik tais e, procedūrinio popečio, jie turi būti patvirtinti taryba ministrų. Ir jeigu jie nėra skirti komisijai, negali tiesiog būti perduoti vyriausiai įgaliotinė ir nemanoma atsakyti vyriausios įgaliotinės vardu, nes e, jos prerogatyvas ir galiojimai yra siauresni negu išorės, atsiprašau, užsienio reikalų ministrų tarybos. Štai tokia, štai tokia yra procedūra. Būtent dėl šios priežasties nebuvo atsakyti anksčiau jūsų klausimą. Taigi, prašyčiau ateityje tokius klausimus tiesiogiai nukreipti vyriausiai įgaliotiniai ir tokiu būdu jūsų klausimus bus atsakyta greičiau. Štai toks tarybos atsakymas, o šių metų balandžio 28 dieną taryba atsakė į parlamentaro klausimą ir cituoju, kadangi šis klausimas yra vyriausiai įgaliotiniai, todėl taryba ragina parlamentarą su šiuo klausimu kreiptis tiesiogiai į vyriausiai galiotinę, kaip, nu, kad numatyta 117 darbo tvarkos teisyklės pirmoje pastraipoje. Taigi mes susisiekėme su parlamento kompetitingomis tarnybomis ir bandėme išsiaiškinti, ar parlamentarai gali su klausimu tiesiogiai kryptis į vyriausiai galiotinę. Ir praeitą vakarą gavome atsakymą, kad kol kas neįmanoma, kad e, parlamento nariai tiesiog išduotų klausimus vyriausiai įgaliotiniai. Kol kas rengiama atitinkama tvarka, čia yra būsimos bylos kopija ir įsigaliojus naujai tvarkai E, parlamento nariai su klausimu galės kryptis ne vien tik tais tiesiogiai į tarybą ir komisiją, bet ir į vyriausiai galiotinę ir tarybos pirmininką. Tačiau pagal vakar gautą atsakymą ši tvarka dar negalioja. Kadangi ši tvarka dar negalioja, todėl neįmanoma tiesiogiai užduoti klausimų vyriausiai galiotinį ir komisijos vicepirmininkiai. Tikiuosi, kad nauja tvarka bus įgyvendinta gan greitai ir tikėkime, kad ateityje tokių situacijų pavyks išvengti. Bet, na, aš norėjau nušviesti kontekstą. Ir kad, na, ir aš dabar kalbėjau daug apie procedūrą, bet ir skiriau tam daug laiko, bet tiesiog noriu suprasti, kad ponas Kaminsis ir kiti suprastų, kas vyksta. Kai mes nustatėme, kad egzistuoja atitinkama problema, mes įsigilinome į šį klausimą ir dabar vyriausiai įgaliotinė atsakė į pono Kaminskio klausimą. Tas atsakymas buvo nusiųstas raštu e, ponui Kaminski. Tai padarė de sekret, sekretorius pavaduojas ponas Karkovskis. Na, atrodo, kad ponas Kaminskis šio rašto dar negavo, jis buvo nusiųstas, aš galiu perduoti pats ir galiu perskaiti uh, atsakymą dėl Bel Baltarusijos ir tai atsako į jūsų klausimą. Tai yra atsakymas jūsų klausimą, kurį suformulavote kovo pirmą dieną. Jeigu ponas Kaminskis sutinka, galiu perskaityti atsakymą arba tiesiog perduoti šį raštą ponui Kaminskiu. Ačiū. Pone Kaminski, kaip pagydautumėte? Aš norėčiau, kad būtų aptartas šis klausimas. Šiandien aš kalbu apie Baltarusiją, ne apie procedūrinis klausimas. Tai yra iš tikrųjų labai svarbus klausimas, todėl būtų naudinga sužinoti, ką išorės veiksmų tarnybos atstovas gali pasakyti konkrečiai apie pono Počiobovo atvejį ir Baltarusiją kaip patokią. Taigi, labai būtų malonu, jeigu kolega iš e, išorės veiksmų tarnybos galėtų perskaityti tą raštą. Aš esu ponas Kaminski <laughs> ir ką tik nurodžiau, kad noriu, kad tas atsakymas būtų perskaitytas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Uh, Aišku, atsižvelgsime į gerbiamą parlamento narių pagėdavimą. Taigi perskaitysiu vyriausiasis įgaliotinės komisijos vicepirmininkės ponas Ashton atsakymą skirtą ponui Kaminskiui. Taigi vyriausiai įgaliotinė dėkoja gerbiamam nariui už tai, kad atkreiptas dėmesys į opozicijos ir pilietinės visuomenės e, padėtį po uh, e, rūp, rūp, gruodžio mėnesio E, rinkimų Baltarusija ir, e, ir prašo papildomos informacijos, kuris dirba gazeta Vibovska ir atsakymas yra štai koks. E, sausio 12 dieną Baltarusijos saugos tarnybų agentai sulaikė Grodne pona Poštovą. Atsiprašau, jeigu aš neteisingai ištariu vieto... The... vietovardžius ir pavardės. Jis buvo įkalintas. Jis buvo nuteikta, nu, jam, nuteistas, jam buvo uh, skirta bauda siekia 175 milijonus Baltarusijos rublių ir jam buvo skirta 50 dienų e, laisvės atimimo jam bus skirta bausmė, kuri buvo įvertina kaip švelni. Na ir vėliau Minsko teismas e, skiriam 50 dienų laisvės dienų e, bausmę už dalyvavimą nesankci, nesankcijuotose protesto aktuose po rinkimų Baltarusijoje. E, panas. Panas Paskobitas yra viena iš pagrindinių e, Lenkijos e, dienraščių darbuotojas. Ir pasak Baltarusijos valdžios institucijos buvo perspektas dėl to, kad jis neturėjo akreditacijos, nes e, jo iš Baltarusijos už, užsienio reikalų ministerijos skirta agitacija buvo pasibaigusi 2009 metų pabaigoje. Ponas Pastobu balandžio 6 dieną buvo sulaikytas dėl to, kad nesilaikė komendanto valandos nuostatų, o taip pat buvo apkaltintas e, Baltarusijos valdžios institucijų įžeidimu. Apie tai balandžio 7 dieną buvo informuota ES delegacija Minski. Nuo tada ponas e, e post, Jakobu buvo įkalintas e, kardomojo kalinimu. Mm, jo e, žmona jį buvo leista aplankyti gegužės 5 dieną, o prieš tai jį dar galėjo jį aplankyti geg... balandžio 22 dieną. Na, pagal turimą informaciją, ponas Pastkobų gali uh, e, siūsti ir gauti korespondenciją ir įvyko keletas apklausų. Uh, E, gegužės 13 dieną jis buvo oficialiai apkaltintas e, e, prezidento įžeidimu pagal atitinkamą baudžiamą kodekso straipsnį. Ir tame straipsnėje numatyta, kad gali būti skirta atitinkama laisvės atimimo bausmė nuo 2 iki 4 metų. Na ir nuo, pagal mūsų turimas žinias E, ponas Paskobu valdžios institucijų yra raginamas pats save pasmerkti dėl savo um, žurnalistinės veiko, veiklos. Uh, vyriausiai galėtinė panas Ashton padarė pareiškimą dėl nepriklausomos žiniasklaidos uh, veiklos trukdymo Baltarusijoje. Cituoju, išorės veiksmų tarnyba yra labai susirūpinusi dėl to, kaip elgesi, elgiamasi su ponu Postkobu, kuris dirba Lenkijos dienraščiui. Taigi, tai dar vienas Baltarusijos valdžios institucijų atliktas žmogaus teisų pažinimo atvejais po rinkimų gruodžio mėnesį. Taigi, ES griežtai smerkė Baltarusijos nepriklausomą žiniasklaidos atstovų bauginimą ir jų rib, veiklos ribojimą, taip pat žodžio ir minties laisvės ribojimą. ES ragina Baltarusijos valdžios institucijas po to, kai kad būtų paleisti e, įkalinti žurnalistai, kuriems keliami politinio pobūdžio kaltinimai. E, Ir Kaip tikriausiai gerbiamas parlamento narys žino, ES prašė galimybę susitikti su visais dėl politinių priežasčių kaltinamais asmenimis ir toliau smerkė e, polit, politinių organizacijų pozicijos ir žiniasklaidos um, priespauda. Europos Sąjunga ir toliau darys politinį spaudimą tam, kad būtų palaikytas ponas Patkobu ir kiti politiniai kaliniai, kurie yra atsidūrę ypatingai sudėtinga situacija. Taigi, ponė pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, štai toks yra e, gerbamas vyriausias įgaliotinės atsakymas, kurį perdame ponai Kaminskiui. Ir taip pat perdame ir pono Papovskį raštą, kuris netgi yra lenkų raštą, e, kalba. Al kolegė Kaminskį, jisai. Dėkuoju, norėčiau paklausti pono Kaminskį, ar jisai patenkintas atsakymu, kurį gavo. Dėkuoju, pirmininkė, patenkintas atsakymu. Noriu padėkoti už jį. Tai buvo labai svarbus atsakymas ir tikiuosi, kad jį išgirs ir Lenkijoje, ir Baltarusijoje, kadangi Lenkija labai domisi šiuo klausimu. Ir taip pat norėčiau padėkoti išorės veiksmų tarnybos e, veikla. Džiaugiuosi, kad tarnyba nepamiršta, kad pagal sutartį mes esame e, vertybių bendruomenė. Ir mums labai svarbu ginti mūsų bendras vertybės. Norėčiau pasinaudoti šią progą ir paraginti jūs. Ir toliau stebėti kokie Lukašenkos režimo aktyvistai e, dalyvauja šioje sankcijų baudimo veikloje ir galbūt tuos politikus reikėtų įtraukti į tą juodąjį sąrašą. Mes, žinoma, turime išmokti dirbti laikotarpėje po Lisabono sutarties įsigaliojimo ir suprantama, reikia taikyti prie naujų procedūrų. Dėkuoju, kolegos. Turintuvinė tai šią situaciją galbūt reikėtų pagalvoti, kaip galėtume suorganizuoti geriau tą klausimų atsakymų valandą, kad uh, E, komisijos e, atsakymai geriau atitiktų parlamentarų poreikius ir būtų tikslesni. Tas question time yra mechanizmas naudojamas daugelį parlamentų ir nacionalinių lygmenių ir puikiai, ir puikiai veikia ir manau, kad galim perkelti tai ir į mūsų patirtį. Toliau, 14 e, darbo tvarkės punktas. Viešas klausimas dėl Irako padėties, tai yra nepaprastasis vizitas, pirmą, pirmą kartą vyksta toks e, vizitas ir dėl saugumo sumetimų buvo e, neleista vykti tą delegaciją, Stevenson Mauro jie turėjo dalyvauti, e, numatyti, lankyti miestai Bagdad, Erbil. E, kolega Stevenson dabar apibūdins padėtį. Dėkuoju, jūs teisingai pasakėte, kad tai buvo labai specifinis atvejis, kadangi pirmą kartą mums pavyko suorganizuoti formalę delegaciją po rinkimų du kartus dėl saugumo sumetimų buvo atsisakyta tokios minties arba neleista atvykti šią delegaciją ir mes protestavome prieš tai ir komitetui padėjus mes vis dėlto gavome leidimą nuvykti į Iraką. Mes labai aukšto lygio susitikimų turėjome Irake. Vienintelis asmuo tai buvo ministras pirmininkas Malaky, kuris tuo metu buvo išvykęs į užsienį oficialaus vizito, bet mes susitikome su prezidentu Talabani. Uh, taip pat su e, taip pat atstovų rūmų, e, atstovų e, spaudų ir žinoma, mes susitikome su svarbiausiais vyriausybės atstovais, taip pat ir atstovų rūmų keturių komitetų atstovais, užsienio reikalų, žmogaus reikalų komiteto atstovais, taip pat ministro pirmininko pavaduotojų Mutlak, užsienio reikalų ministras Šezabari taip pat jungtinių tautų person, asmeninis atstovas Irake taip pat buvo mūsų pašnekovas. Mes susitikome su Junktinių Amerikos valstybių ambasadoriu Jem Jeffrey ir taip pat e, ES išorės veiksmų tarnybos atstovais, kurie organizavo mūsų kelionę. Taip pat Lenkijos ambasadorius Irake Stanislavas Smolak mums padėjo. Taip pat e, Masudas Bazanį, Kurdistano autonominio regiono atstovas Kamal Kakuki, ministras pirmininkas Baram Al-Sali ir kiti Al-Irakija vadovai susitiko su mumis ir taip pat e, Novat Hadi Bashamadi Water. Mes krikš, su krikščionių bendruomenės atstovas, taip pat Gorano partijos, opozicinės partijos atstovai taip pat dalyvavo diskusijose. Mes aptarinėjame arabų pasaulio pavasario mm, e, situaciją. Jie tą situaciją įvykius e, lygino su Berlyno sienos e, žlugimu. Ir taip pat buvo kalbėta ir apie E, krikščionių bendruomenė, kurie galėtų tiesiog bėgti iš Sirijos, taip pat Kurdistanas e, tiesiog pilnas yra pamėg, pabėgėlių, ten trūksta būstų, mokyklų, vandens ir taip toliau. Ir todėl mūsų buvo prašyta, kad mes iš Europos nesiūstume į Kurdistaną lėšų, kad būtų statomos krikščionių bažnyčios, bet kad būtų statomi būstai, kad būtų užtikrinamas vandens tiekimas, kanalizacija ir taip toliau. Mes aptarėme ir bendrą politinę situaciją Irake, e, nacionalinės vienybės e, vyriausybė sudaryta po praėjusių rinkimų dabar stengiasi e, pasirašyti bendrą susitarimą tarp devinių, svarb, tarp svarbiausių partijų ir buvo sudaryti devyni punktai, tačiau iki, kol, iki šiol ne vienas iš jų neįgyvendintas. Saugumo, gynybos ir vidaus reikalų ministerijos yra pačios svarbiausios svarbiausios pasirašant šį bendrą susitarimą, dar neturi savo ministrų atsakingų iš šios, iš šias rytis. Ministras pirmininkas Noel Malaky negali būti atsakingas už visą šitas rytis, tiesiog už visą Irako situaciją. Taip pat strateginės politikos uh, taryba turėjo būti sukurta vadovaujant e, Alavi, vadovaujant Arakie partijai, vadovaujant Nuriel Malaky tapo ministrų pirmininku. Taigi šita strateginės politikos taryba yra pats svarbiausias e, e, veiksnys, tačiau ir ji iki šiol dar nėra sudaryta. kol kas vyriausybėje dar yra pakankamai daug spragų. Parlamente yra pateikta tik tai keletas įstatymų, kurie, kuriais siekiama apskritai užsitikrinti nacionalinį biudžetą, tačiau kitos ministerijos, kitos sritys apskritai dar neveikia. Mes aptarėme ir ekonominę situaciją. Ir žinoma, saugumo situacija jau dešimt metų nėra pakankamai gera, e, yra daug grėsmių ir pavojų. Kad... Uh, uh, 80 maždaug žmonių buvo nužudyta tuo laikotarpiu iki mums atvykstant į Iraką. Ir toliau yra tūkstančiai žmonių uh, žudoma ir e, užpuolama, smurtaujama dienos, e, dienos metu. Ir žinoma, mes aptarėme šitos klausimus, nepakankama mas elektros tiekimas netgi ir pačiame Bagdate kartais elektra yra tiekiama tik tai šešias valandas per parą, o po to prieš vasarą e, prasidės ramadanas, E, pakils oro temperatūra ir, žinoma, tada arabai negalės nei gerti, nei valgyti. Ir, žinoma, nebūnant elektros kondicionavimo sistemų, tiesiog situacija taps labai sudėtinga. Todėl e, žinoma, Irakas dabar stengiasi didinti savo E, dujų ir naftos gavybą. Kurdistanas ekonominiu požiūriu tiesiog klesti, kadangi ten saugumo situacija yra daug palankesnė, lyginant su situacija visame Irake. Vienas iš klausimų, kurį mes kėlėme kiekviename susitikime, tai mūsų abejonės susirūpinimas dėl žudynų Kampasoje ir kitose vietose, kur buvo nužudyta e, Irako pas e, pajėgų 35 žmonės, taip pat šimtai buvo nu, sužeisti, situacija negerėja, tačiau nepakanka medicinės pagalbos tiems, kurie yra sužeisti. Mūsų delegacijai buvo pasakyta, kad vienintelė galimybė, kad reikėtų tiesiog perkelti 3400 gyventojų tiesiog iš Irako. Uh, Tačiau mužadinų organizacija turėtų ne tik tai kampašroje, bet ir kitur įtikinti savo lyderius dėl tokio sprendimo. Aš grįžęs iš Irako penkias valandas Paryžiuje bandžiau dėrėti su uh, Irako lyderiais ir bandžiau įtikinti pasirinkti vieną arba kitą sprendimo variantą po to Strasbūrė per e, praėjusią sesiją mes organizavome spaudos konferenciją, kurioje ragino ponė Aštant visus 27 ES užsienio reikalų ministrus priimti sprendimą dėl tų 3400 gyventojų iškelimo arba dėl jų klausimo sprendimo ir įtraukiant Junktinės Amerikos valstijas, Kanadą, Šveicariją, e, raginame padėti išvengti kraujo praliejimo, naujų smurto akcijų, kadangi Irakas sakė, negalys išspręsti šios situacijos iki metų pabaigos. Mes aptarėme šį klausimą ir su jungtinių tautų ambasadoriumi, kuris sakė, kad mes negalim tiesiog nuimti atsakomybės nuo Irako valdžios, tiesiog iškeldindami šiuos asmenys iš Irako. Pirmiausia, Irako vyriausybė turėtų atsisakyti kampašra uh, okupacijos, turi suteikti galimybę nepriklausomiems stebėtojams ir žurnalistams atvykti į šitą stovyklavietę, taip pat turi leisti teikti humanitarnę pagalbą, taip pat turėtų, reikėtų prasidėti nepriklausomas tarptautinis tyrimas. Mes žinome, kad reikia mums pasistengti pradėti dėrybas, tačiau jos turėtų prasidėti tik tai įvykdžius tam tikras sąlygas. Ašton šią savaitę pirmadienį išreiškė savo susirūpinimą ir protestavo prieš Irako vykdomas akcijas. Mes tikimės, kad mums galų gale pavyks susidoroti su šia situacija ir išvengti kitų žudinių. Mes taip pat pasiūlėme suorganizuoti bendrą e, tyrimojo pobūdžio konferenciją kartu su kitą pusmetį pirmininkaujančią Lenkiją, galbūt metų pabaigoje Mes taip pat norėtume išsiaiškinti, koks Irako potencialas didinti e, naftos ir dujų gavybą ir užtikrinti kuo geresnės e, ekonomikos vystimosi sąlygas e, šioje šalyje. Taip pat reikėtų skatinti finansų sektoriaus stiprinimą. Tai minėjo ir būsimos pirmininkaujančios valstybės Lenkijos atstovai. Be to pirmininkas pasirašė bendrą deklaraciją, kuria skatina mama kuo greičiau pasirašyti bendradarbiavimo ir partnerystės sutartį, kuri buvo prie, pas, par, su, sudėrėta praėjusiais metais. Ir žinoma, šie deklaracijoje yra skatinama užtikrinti e, saugumą ir taip pat užtikrinti lyčių lygybę. Taigi visi žmonės, kur, su kuriais susitikome Irake, e, laukia iš mūsų pagalbos, o mes dabar grįžę su atitinkamais komisarais, e, su komisaru Oettinger taip pat bandysime konkretizuoti mūsų pasiūlymus. Aš džiaugiuosi, kad komisijos atstovai atvyko ir yra nusiteikę pakalbėti su mumis. Reikėtų apgailestauti, kad nebuvo suderinti tą darbo atvarkę su manimi ir dabar yra organizuojamas renginys, kuriame nedalyvėsiu dalyvauti, kadangi dalyvauju susitikime su kitais įtrako atstovais. Uh, happened, but, um... Dėkuoju už sutiktą informaciją. Na, man aišku, kokia yra padėtis šiandieną. Taigi, šiandieną pietų nevyks atitinkamas diskusijos. Ponas Dimauro. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš nekartosiu to, ką kolega Stevenson jau pasakė, tačiau pateiksiu kai kurių pastebėjimų. Ir norėčiau visų pirma remtis tokia, tokiu asmeniu požiūriu, turėdamas galvoje klausimą, kuris bu, bus surinktas rytoj. Paradoksas yra tas, kad uh, Irake miršta žmonės todėl, kad jie nori gyventi. Tai yra, kad žūsta žmonės tie, kurie ir toliau dirba, neatsisako dirbti ir neatsisako dalyvauti e, šalies vystimo ir demokratizacijos procese. Ir mūsų institucijų uh, laikysena yra kartais prieštaringa ir dviprasmiška. Aš jau apie tai kalbėjau, kuomet vyko diskusija su uh, ponia Ašton per plenarinį posėdį. Mes uh, konstatavome, kad visiškai neadekvačiai elgėsi ES tiek struktūrų lygmenių, tiek kitaip uh, Irake. Papaaiškinsiu, ką turiu galvoje. Uh, tie uh, atstovai, kurie veikia, yra kompetentingi ir dirba labai intensyviai, tačiau čia kalba sukasi apie du asmenys, kurie prisidės prie ambasadorės Baškovos. Jie e, dirba e, Britų e, atstovybėje. Ir turint omenyje tas pastangas, kurios buvo dedamos e, stabilizuojant padėtį Irake, tai su e, ponios Baškovos atvykimu ir dar dviejų žmonių, tai yra trijų žmonių atvykimu, galim sakyti, jog e, situacija yra tikrai neadekvati. Nes, pavyzdžiui, Bahamose ES yra atstovaujama septynių e, atstovų. Aišku, aš nenoriu užsimti populizmų dabar. Paprasčiausiai noriu pasakyti, jog 40 milijonų gyventojų valstybėje ir tokioje valstybėje, kuri politinių, istorinių, kitais požiūriais yra labai svarbi šalis. Ir, ir, ir galime netgi palyginti dabar su ankstesniais laikais Europos uh, E, pažiūrėti tai per Europos kėlimo prizmę, tai manau, kad turint omenyje visus tos aspektus, tikrai mūsų, mūsų atstovavimas ten nėra pakankamas, turint omenyje tos iššūkius, su kuriais turime susiremti. Toliau dėl Ašrafo stovyklos. Norėčiau e, pridėti prie to, ką sakė kolega Stevenson, pridurti, jog e, tai, kas buvo e, nuspręsta per užsienio reikalų ministrų posėdį, pirmadienį nekelia daug optimizmo. Problemą reikia spręsti visam regione. Dabar, jeigu sakome, kad Ašrafo stovyklos sprendimas e, yra regioninio lygio sprendimas, tai, e, tai reikia visame ne, yra nespręsti problemas. Tačiau, aišku, galime vaidinti, kad e, nieko nežinom ir nematom, bet turim nepamiršti, kad tie 3000 žmonių patenka į labai didelę riziką dėl to, kad e, nepakankamai atsakingai yra žiūrima į jų likimą ir, ir neprisimama atsakomybė veikti, nes aš tai žiūriu grinai per humanitarinę prizmę, jeigu pažiūrėtume į tai per politinę prizmę, tai aišku būtų daug viskas e, komplikuočiau. Ir e, Irako e, parlamentas ir per susitikimą ir, ir susitinkant su Irako parlamentu ir su Junktinių valstybių ambasadoriam buvo tikrai pabrėžta, jog tai labai rimtos problemos. Toliau mažumų klausimas. Šis klausimas e, taip pat turi būti sprendžiamas, situacija turi būti gerinama, nes tai svarbus aspektas su e, pirmininku Stevenson ir su kitais kolegomis Erdbil, Veskovo, Katoliko, Kaldėjo. Taip pat su pirmininku Bardzani susitikę, kalbėjom apie tai. Ir žinome, kad e, krikščionis bėgo į Siriją ir kai kurias kitas e, kaiminės e, valstybės iš Sirijos gražinimo šitų žmonių problema taip pat iškyla dėl labai rimtos padėties Sirijoje ir todėl gali prasidėti e, naujos humanitarnės problemos e, Irako Kurdin, Kurdistane. Ir gali kilti labai daug problemų dėl šitos menų prieimimo. Todėl e, diskutuojant su kurdų atstovais šitais e, klausimais. Labai svarbu buvo pabrėžti kaip pagrindinį mūsų tikslą e, didesnį ES matomumą Erbil. Ir kad e, Europa būtų tikrai ten atstovaujama konkrečiai ir kad galėtų tikrai veikti veiksmingai susidariusiomis aplinkybėmis. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pridurti, yra susijęs su sustikimais, kurie vyko Bagdade. Ir, ir su ten susidariusią sudėtingą padėtimi, su tikra sumaištimi. Malikė vyriausybės padėtis taip pat yra labai komplikuota ir tas uh, politinis netikrumas e, turi neigiamos įtakos saugumo situacijai. Ir yra uždaras ratas, kadangi nėra tikros, jeigu nėra tikros valios sukurti nacionalinės vienybės vyriausybę, tai aišku, e, tai neišvengiamai e, atsiliepia saugumui ir dėl nepakankamo saugumo nukenčia politinis stabilumas. Tad jeigu Europos veiksmai ir balsas ir yra svarbus, tai būtent ir dėl šitų e, dalykų. Manau, kad e, galime pabrėžti šitos e, aspektus ir pasakyti, ponė Ašton, jog mūsų tinkamas atstovavimas turi būti užtikrintas kaip galima greičiau ten ir tikrai tas atstovavimas turi būti uh, adekvatus, turint omenyje Europos strategijas ir nu, numatomus veiksmus šiame. Inform. Uh, Dėkoju. Mes be abejo informuosime vyriausiai galiotinį apie šios dalykus. O dabar ponas Sinokas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, tiesą sakant, viską, ką norėjau pasakyti, jau pasakė kolegas Stevensonas ir Mauro, taigi negaliu nieko daugiau pridurti, išskirus tai, kad pabrėšiu, jog e, egzistuoja netiktis tarp žmogiškų išteklių kuriuos turi ambasadorė Jana Ibaškova, ji yra ankstesnė mūsų kolegė. Na ir tokių milžiniškų uh, E, iššūkių, humanitarinių saugos iššūkių, akivaizdu, jos e, personalas nėra pakankamas. Taigi, Pone pirmininkė, kreipiuosi į Jūs ir prašau perduoti tai vyriausiai įgaliotinį ir išorės veiksmų tarnybai. Žinau, kad biudžetas, biudžeto situacija yra prasta, nebus lengva skirti papildomų lėšų, bet galbūt tikrai reikėtų pasirūpinti, kad būtų tinkamas finansavimas mūsų atsakovybėje Irake ir būtų pakankamai darbuotojų. Ponas Kilimas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Stevensonui už tai, kad jis siūlo e, realistiškus sprendimus, leisinčius išspręsti šią ilgalaikę e, žmogišką humanitarinę tragediją ašramų stovykloje. Na ir tai yra tarsi išbandymas de, Irako demokratijai tai rodo, kaip yra atsižvelgiama į žmogaus teisės. Ir beje, Ašramos stovyklos gyventojai e, užmesgė puikius ryšius su savo kaimynais. Jie, pažiūrėjau, mokosi arabų kalbos ir jų kaimynai juos aktyviai palaiko. Taigi čia nėra kažkoks skirtinis dalykas Irake. Yra... Na ir Europos parlamentas nuo 2009 metų balandžio mėnesį siūlė atsinti du darbuotojus, kurie turi pasirūpinti um, Irano opozicijos atstovų gyvybę apsaugą. Labai džiugu, tai, jog baronienė Ešton dabar skiria dėmesio šiam klausimui. bet ji gal, būtų galėjusi sureaguoti anksčiau ir tokiu būdu būtų buvę galima išvengti šios tragedijos. Pritariu e, kolegos ma, Marija Maros turbūt dėl kitų mažumų, pavyzdžiui, ne vien tik dėl krikščionių. Na ir visiškai pritariu tam, jog Europos Sąjungos atstovybė būtų tinkama Irake. E, Irakas yra svarbi šalis, Europos Sąjunga nori būti pasauliniu lyderiu. Taigi, jeigu tu norime to pasiekti, turime skirti pakankamai lėšų ir išteklių tokioms šalims. Irake. Lygiai tas pats pasakytina ir apie Europos atstovybę Šiaurės Irake, pavyzdžiui, Arbilyje. Dėkuoju, ponė Stevensonai, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju visiems kolegoms, kurie dalyvavo šiose diskusijose ir ypač pritariu tam, ką sakė Mario Mauro. Jis dalyvavo šio komiteto vardu delegacijoje Irake ir tai tikrai buvo nepaprastai naudinga jo pasakymą prisisakė ponas Kilamas ir e, ponas Tanakas dėl to, ką jis sakė apie tai, kad nepakankamai atstovauja Europos Sąjunga Irake. Ir iš ponė Ashton turėtų apsilankyti Irake, jie apsilankė daugelį kaiminių šalių, tačiau ji turėtų apsirank, apsilankyti ir Irake ir patys įtikinti, kad nepakanka ES atstovų darbuotojų šalyje, kuri yra tokia svarbi. O dėl pačios padėties Irake, tai JAV ambasadoris sudrumsė vandenį e, siūlydamas perkelti e, 3000 e, Ašrafo stovyklos gyventojų ankstesnę e, JAV karinė bazė, žmonės Ašrafė tam pasipriešino ir pasakė, kad jeigu, jeigu mums kartą tenka mirti rake, tai galime mirti ir Ašrake, nesvarbu, kur mirsime. E, Rakas jis e, daug metų siekė, kad e, būtų analiuota Ašrako stovykla. Na ir tai kad e, buvo pasipriešta šintam mūsų siūlymui iškelti tuos 300 tūkstančių žmonių už Irako ribų ir atrodo dabar bus pritarta JAV siūlymai perkelti tuos žmonės Irako ribose. Visą tai rodo, kad tai galbūt pavojingas e, variantas, kuris galbūt reikš, kad pasikarto žudynės. Neturime su tuo sutikti, turime pasipriešinti šiai minčiai ir siekti, kad būtų pasirinktas vienintelis galimas primintas, kad e, Šrafi stovyklos gyventojai būtų iškelti už Irako ribų, kaip jie to ir pageidavo. Dėkoju už Jūsų dėmesį. Dėkoju. Norėčiau priminti, kad Trečią valandą tęsime e, diskusijas ir kalbėsime apie socialinę, ekonominę ir politinę situaciją Irake. Po to vyks klausimas, atvyks komisaras Fiulė ir jis mums pristatys tarybos išvadas, o taip pat ir galbūt galutinį komisijos požiūrį į Europos kaminystės politiką. Taigi tikiuosi, kad e, e, trečios, nuo trečios valandos visi gausiai dalyvausite posėdį. Dėkuoju.